Mesmeker pranešimą ES biologinės įvairovės strategijos laikotarpio vidurio peržiūrą ir suteiksiu žodį ponui Mark Demesmeker, kuris yra pranešėjas. Dank u wel, voorzitter, eh, meneer de... Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, kolegos. Investicijos į biologinę įvairovę turi būti tvarios Europos pagrindas. Turime užtikrinti biologinę įvairovę ir ji atneša daugybę neįkainojamų ekonominių pranašumų taip pat. Milijonai darbo vietų priklauso nuo gamtos. Europos tinklas Natura 2000 patiria didžiulę grėsmę. Todėl yra labai svarbu pripažinti, kad biologinės įvairovės praradimas mums kelia didžiulę grėsmę. Tačiau mes dar tikrai net neįpusėjome e, 2020 metų tikslų pasiekimo. Mes turime užtikrinti tikslinės pastangas, kurios atneš sėkmę ir įrodys, kad tikslai yra pasiekiami. Vis dėlto bendras vaizdas yra labai liūdnas. Tik 23 procentų rūšių yra 16 procentų buveinių yra geros būklės. Nededami daugiau pastangų mes galime susidurti su tokia pat patirtimi, kokia buvo 2010 metais. Ir mes turėsime ir vėl iš naujo nustatinėti savo tikslus. Taigi pagrindinė mano pranešimo esmė yra tai, jog mums reikia daug daugiau politinės valios. Mums būtina dirbti visuose lygiuose, mums būtina užtikrinti geresnį įgyvendinimą, geresnį stebėseną ir geriau valdyti įvairias strategijos sritis. Visas tai yra labai svarbu. Mes turime sutelkti visus veikėjus, taip pat ir paprastus piliečius. Kolegos, paukščių ir buveinių direktyva čia yra esminė šios istorijos dalis. Mano požiūris į gamtos direktyvų peržiūrą yra aiškus direktyvų, negalima peržiūrėti. Priešingai, jos turi būti pilnai įgyvendintos ir pati bioįvairovės strategija turi užtikrinti tinkamą balansą. Mes turime įnešti teisinį aiškumą ir tai reikštų, jog Europos valdymo, aplinkos valdymo politikos ramščiai būtų pažeisti, jei šios direktyvos būtų peržiūrimos. Būtina užtikrinti sprendimą, nes patys teisės aktai nekelia problemų. Problemos kyla dėl netinkamo įgyvendinimo ir valdymo. Aš nesu vienas šioje srityje. Aplinkos komitetas pritarė mano pranešimui beveik vienbalsiai ir aš tvirtai tikiu ir labai tikiuosi, kad rytoj parlamentas plenarinės sesijos metu pasiūs labai aišku signalą komisijai. Be to, daugiau negu kad pusė milijono Europos piliečių išreiškė savo valią prieš direktyvų peržiūrą. Be to, ministrai susitikę aplinkos taryboje gruodžio 16 dieną išreiškė savo pritarimą gamtos direktyvoms ir pabrėžė, jog būtina gerinti jų gyvendinimą. Galiausiai, pirmieji peržiūrų rezultatai parodė, jog gamtos direktyvos yra tinkamos ir veiksmingos, kuomet jos yra gerai gyvendinamos. Ir aš norėčiau tai pabrėžti, pailustruodamas vienu pavyzdžiu. Komisarė, praėjusį penktadienį jūs lankėtės Antverpene ir savo pačių akimis matėme, kaip aplinkos apsauga ir plėtra gali žengti ranką rankon, užtikrinant, kad antrasis pagal dydį uostas Europoje – gali apsaugoti pažeidžiamas e, e, augalų ir gyvūnų rušis. Gamtos direktyvų pežiūra nereikalinga. Priešingai mes turime užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimo procesą. Komisija čia turi suvaidinti esminį vaidmenį ir Ta būtina daryti parengiant patobulintas gairės, kurios įtvirtins geriausią esamą praktiką. Komisija taip pat turi užtikrinti, jog šių gairių bus laikomas ir jos bus pripažįstamos. Aš raginu komisiją įsiklausyti šiuos signalus ir sustabdyti neaiškumą peržiūrose. Mes turime nešvaistyti laiko, jeigu mes nenorime negyvendinti 2020 metų nustatytų tikslų Mes turime išdėstyti visas savo kortas ant stalo ir įgyvendinti gamtos direktyvas. Aš taip pat tikiuosi, jog komisija dės pastangas, kad parengtų papildomus inovatyvius sprendimus tam, kad sustabdytų bio įvairovės praradimą. Pavyzdžiui, paskelbdama Europos žaliosios infrastruktūros tinklą arba parengdama iniciatyvas siekiant užkirsti kelią bio įvairovės nikimui kitose svarbiose srityse ir taip pat užkirsti kelią taršai. Bio įvairovės nikimas reiškia žmonių, ekonomikos ir aplinkos nikimą. Mes turime dirbti gerovės ir klestėjimo ateities kartų labui ir dėl to turime apsaugoti aplinką. Taigi man belieka tik tai padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams už jų ypač konstruktyvų bendradarbiavimą su manimi. Tikrai buvo didelis malonumas ir uh, garbė dirbti su jumis visais. Ačiū. Žodis pana Vela, komisijos atstovas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ribėmi parlamento nariai. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti kolegai pranešėjui, ponui Mark Demis Markui, už pranešimą dėl biologinės įvairovės strategijos. Na, tikrai, tikrai aš e, džiugiuosi galėdamas pripažinti, kad Europa, Europos Sąjunga siekia 2020 tikslų. Parlamento ataskaita, kuri bus tvirtinama rytoj, siunčia labai aiškiai žinia, kaip svarbu yra biologinė įvairovė ir ekologinės sistemos žmonių ger geroviai ir socialiniam ekonominiai vystimaisi. Tačiau šiame dokumente yra ir žinia, rūpė, rūpėščio žinia apie tai, kad reikia saugoti šitą nacionalinį gamtinę vertybę ir aš tikiuosi, kad e, šitas panešimas padės e, siekti vykdant 2020 įvairovės tikslų. Komisijos tarpinio laikotarpio peržiūrą atskleidė, kad mes, aš čia visiškai sutiku ponu Demismaker, mes ir toliau nesiekėm, pasiekėme tikslų, įvairovė blogėja ir pasiekmes yra sunkios, tai mes e, gyvenimo kokybė blogėja ir mes negalime užtikrinti socialinio ekonominio vystimosi ir yra pasiekmes kurios e, kurių galutinis rezultatas bus klimato kaita. Ir neseniai priimta 2020 darbuotvarkė e, dėl tvaraus vystimosi nebus vykdyta. Ir be jokios abejonės komisija apsvarstys parlamento rekomendacijas, kaip tai kokiu veiksmu reikia imtis es lygmenių ir manau, kad laikantis es politinių tikslų sąrangos bus užtikrintas e, gerins įgyventinimas vietoje. Reikia mobilizuoti pastangas visose e, lygmenyse ir visose sektoriuose, kad mes vykdytume biologinės įvairovės išsaugojimo tikslus. Reikia įgyvendinti teisės aktus bei vairovės srityje, kad mes atitiktume 20, Natura 2020 2000 darbo tvarkę ir mes turime užtikrinti, kad bus tinkamai e, įgyvendinama ir e, bus tinkamai saugomas Natura 2000 viet, vietovės ir e, mes iškirtame daug atsakymų į pusę milijono atsakymų į komisijos klausimą, kaip ES piliečiai galėtų prisidėti prie šitų tikslų įgydymo. Ir mes tikrai išgirdame daug atsakymų ir daug, žinome, kokia yra patirtis. Ir tai yra būdas, kaip mes galėtume toliau užtikrinti, kad teisės aktai um, tos rytyje kurie gali padėti pasiekti mm, mm, mūsų tikslų, jie gali būti gyventinami tinkamai ir veiksmingai. Kalbam apie resursus, apie išteklius, dalinimąsi patirtimi ir užtikrinant tai, kad visos interesuotos šalis būtų įtrauktos. Šitie klausimai turi pelnyti gauti mūsų dėmesį. Noriu pasakyti, kad komisija rengia E, savo išvadas ir atitikties e, e, rezultatus ir šiek tiek vėliau šiais metais pateiksiu jums dokumentą. Aišku, mes reikia daryti daugiau, ne vien tik tai saugoti biologinį įvairovę. Mes turime ir atkurti biologinį įvairovę, turime atkurti ekosistemas tiek kiek tai apima Natura 2000 tinklas, tiek ir tiek veikti dar plačiau. Ir mes turime būti atsakingi, mes privalome įgyvendinti platesnius Europos bioįvairovės e, strategijos tikslus ir tai turi atspindėti visuomenės įsipareigojimą e, atsakingą vartojimą, atsakingai gamybei. Mes turėtume skleis informaciją apie gamtos vertę, apie biologinės įvairovės vertę. Ne tik dėl to, kad gamta ir bei įvairovė yra vertybės pačios savaime yra svars, tačiau dėl to, kad nuo jų priklauso mūsų socialinis rūkio vystimasis. Ir tai galime tik tai geriau suprasti ir įtraukti į planavimą ir sprendimų prieimimą. Mūsų tarpinio laikotarpio peržiūra rodė, kokies, koks svarbus yra žemės ūkis ir miškininkystė, kurie apima nemažiau kaip 80 procentų Europos, e, Europos ploto. Taip pat yra svarbu ir, ir jūrų pramonė, ir, ir, ir, ir žunigystė, ir, ir šitie sektoriai turėtų likti dėmesio centre, kaip mes priimame sprendimus, siekdami užtikrinti biologinį vairovę. Ir yra daug geros praktikos rezultatų. Ir tai siunčia labai aiškiai žinę, kad 2020 biovairovės tikslai gali būti pasiekti. Aš norėčiau pažymėti, kad e, invazinių e, rušių direktyva buvo didelis žingsnis į priekį ir tai padėjo priimti e, nes priemonės reikia gyvendinti jas vietoje. Ir tai padės įveikti biologinės įvairovės nikimo problemą. Kaip žinote, komisija negaišta laiko ir parengė rušių sąrašą, kurioms kyla pavojus Europos Sąjungos lygmenių ir mes e, šitą sąrašą kasmet vis atnaujiname. Ir galiausiai ir globalių lygmenių mes turime vykdyti tarptautinius įsipareigojimus ir spręsti pagrindinės priežastis, dėl kurių mažėja biologinė įvairovė ir peržiūrėti mūsų pramonė, vartojimą ir priekybą, mes tai turėtume daryti visi, kad iki 2020-ųjų pasiektume teigiamų rezultatų, kuris bus tikrai tinkama gairė siekiant 2020 e, tvaraus vystimosi tikslų. Ačiū. Au nom de la Commission du développement, monsieur. Ponas mm, Sebastian, jums minutė. Mm, pirmiausia, norėčiau padėkoti už puikiai atliktą darbą. Tai yra labai išsame mm, ataskaita ir e, mes norėtume pasveikinti ir padėkoti įvairių frakcijų atstovams, kurie rengia šitą tekstą. Ir e, manau, kad svarbiausi surūpinimą kelintis klausimai yra įtraukti. Tai yra ir mes ne turėtume remti tų ekonomikos politikos sičių, kurios kengia biologinį įvairovį. Ir e, gaila, kad nėra pusiausvyros ir pusiausvyro nebus galima pasiekti, neremiant biologinės įvairovės. Reikia išsaugoti rušis, taip pat ir, ir, ir mus. Tai ne dėl to, kad trūksta kažkokių teisinių nuostatų, bet tiesiog trūksta pasirinkimą įgyvendinti šitas nuostatas. Mes Europoje norime padaryti, kad biologinė įvairovė būtų mūsų tikslas. Merci, nous commençons le... Dėkuoju, o dabar e, frakcijos stovai. Pirmiausia, ponas Vins, pusantros minutės jums. Pone komisarė, gerbimi pirmininkė, kolegos, aš norėčiau padėkoti pranešėjui už platų bendradarbiavimą. EPP pritarė, kad parlamentas reaguotų, tinkamai griežtai reaguotų e, dėl biologinės savirovės strategijos įgyvendinimo ir e, reikėtų atsižvelgti ir direktyvas gamtos srityje. Ir tai aš nenoriu kritikuoti pagrindinių teisės aktų kaip tokių, bet ką mes norim e, matyti, mes norim e, matyti geresnę politinę valią 28 valstybėse narėse. Ir šitas pirminis, e, pirminis pranešimas turėtų konkrečiai apimti visą biologinės įvairovės rytį. Aš e, vertinčiau aišku tarybos ir komisijos atsakymą, kad, kad užtikrintume biologinį įvairovę, mes turime pritarti visi ir visos interesuotos šalis turi remti mūsų politiką. Gamtos, gamtos sangojimas neturėtų vykti ir neįtraukiant žemdirbių ir turėtume taip pat be, glaučiai bendradarbiauti su visais ūkio subjektais. Aš manau, kad reikėtų apsvarstyti galimybę keisti dabar galiojančius teisės aktus. Ir kartais nebūtinai e, reikia keisti įstatymus, tačiau reikėtų e, tiesiog dėti daugiau pastangų. Labai prašyčiau laikytis jums skirto laiko. Pone pirmininkė, komisarė, turiu du dalykus paminėti. Mums reikia rimtai žiūrėti į biologinę įvairovę. Antras dalykas. Europos komisija yra įsipareigojusi Ir akivaizdu, kad mums nereikia peržiūrėti šių dviejų direktyvų. Jeigu teisės aktas įgyvendinamas tinkamai, reiškia direktyva yra gera. Mes dabar vėl viską pradėsime iš naujo, tai atvers Pandoros skrynę. Mums reikia užtikrinti biologinę įvairovę, Mums būtina užtikrinti įvairovę ir be jokios abejonės mums nereikia peržiūrėti šios direktyvos. Mums reikia komisijos paramos įgyvendinant šį teisės aktą ir užtikrinant stebėjimą ir priežiūrą, nes tai yra pagrindinė problema. Daug valstybių narių dėja atsilieka vykdant direktyvos nuostatas. aplinkosaugą, biologinę įvairovę yra svarbus klausimai. Per dieną mes prarandame maždaug 150 rūšių visame pasaulyje. Tai yra susijęs su oro, dirbožėme kokybė, ekologinių paslaugų kokybė. Taigi pasistengime išspręsti šią problemą valstybėse narėse, įgyvendykime tas direktyvas tinkamai. Eurobarometro Tyrimai rodo, kad visuomenė palaiko biologinės įvairovės išsaugojimą. Mums nereikia iš naujo išradinėti dviračio, nes tai įneš dar daugiau netikrumo ir paprastų pablogins visą padėtį. Iki 20, 2020 metų mes daug ką galime pasiekti. Dėkuoju dabar pane Višnievska, ECR frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmiai e, kolegos. Aišku, nėra kyla abejonių, kad bei vairovė reikia ginti ir saugoti ir valstybės narės. Ir viena iš tokių valstybių yra Lenkija. Į parengtas teisės aktas, kurių parengė ponas Drismaker, atspindi problemas, e, kurios yra susijusios su dabar galiojančia strategija, kurios tikslas ir biologinės įvairovės e, apsauga. Ir, pavyzdžiui, dėl skalūnų dujų uždraudimas ir eina per toli. Ir tokių teisės aktų priimimas už, reikštų, kad nebūtų galima išgauti skalūnų dujų. Ir Lenkija priklauso nuo to, kad mes norime išvengti e, priklausomybės nuo Rusijos ir dėl to būtina e, išgauti skalūnų dujas. Ir tai galime daryti ir nepakengdam biologiniai įvairoviai. Nėra jokio pagrindo tvirtinti, kad skalūnų dujų gavyba yra labiau rizikingesnis negu kita, e, kita ekonominė veikla. Dėkuoju. Pone Bierder, dvi minutės. Šis peržiūros laikotarpis yra labai aiškus. Valstybės narės turi įgyvendinti teisės aktus. Kol to nedarysime, mes nepasieksime biologinės įvairovės tikslų iki 2020 metų. Tokia situacija buvo 2010 metais. Ši padėtis kelia nerimą, todėl mes negalime gaišti laiko ir iš naujo svarstyti naujų standartų ir teisės aktų, nes jie yra tinkami, jie apsaugo mūsų biologinę įvairovę. Aš kalbu apie paukščių ir buveinių direktyvą. Dėl Natura 2000 tūkstančiai e, rūšių ES yra apsaugotos. Ir žinoma, kad mes gauname naudos iš to ir sutaupome pinigų. Direktyvos peržiūra dabar lemtų ištisus metus nežinios ir tai reikštų, kad mes nepasieksime biologinės įvairovės tikslų. Mums reikia geresnio te egzistuojančių teisės aktų įgyvendinimo. Tai yra akivaizdu. Jeigu mes neįgyvendinsime, nepasieksime biologinės įvairovės tikslų, tai kainuos mums 50 milijardų eurų per metus. Be to mes naikinsime biosferą ir gyvybę palaikančias jėgas planetoje. Komisarė, mes žinome, kad laiko lieka vis mažiau Mums reikia skubėti, kad pasiektume tikslų iki 20 metų. Ar jūs galite įsipareigoti dirbti su taryba, kad geriau būtų įgyvendinami biologinės įvairovės teisės aktai? Valstybės narės nepakankamai užtikrina direktyvų įgyvendinimą. Valstybės neprisima atsakomybės, todėl tenka apgailestauti, kad tarybos atstovų šiandien diskusijose nėra. Ar jūs, ponė komisarė, pasiūlysite skubiai teisinį pagrindą vykdyti aplinkosaugos tyrimus ir inspekcijas, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę. Piliečiai gali pareikalauti savo valstybių atsiskaitimo už veiksmus. Bet mes turime padaryti viską, kad būtų pasiekti biologinės įvairovės nustatyti tikslai. Ačiū. Yra e, pateiktas klausimas pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Deja, neleisiu užduoti šio klausimo, nes mes dar turime ilgą kalbėtojų sąrašą. Pone Boilen, biologinė įvairovė susidūrė su krize Europoje ir komisijos įvykdyta vidurio laikotarpio peržiūra tą patvirtino ekosistemos nyksta, biologinė įvairovė taip pat nyksta. Vienas iš šešių pagrindinių tikslų tik šiek tiek yra pasiektas. Aš klausiausi komisijos narą Vela ir aš negirdėjau, kad jis pasaky, kalbėtų apie gamtos direktyvas. Gamtos direktyvos saugo laukinę gyvūnyje. Ir aš džiaugiuosi, kad šiame pranešime mes kalbame prieš bet kokį šių direktyvų peržiūrėjimą. Mums svarbiausia yra direktyvų įgyvendinimas ir nuostatų vykdymas. Europos parlamentas rytoj aiškiai piliečiams pasakys, kokia yra jos, jo pozicija. Mes saugosime šiuos teisės aktus. Klausimas yra toks, ar jūs, ponė komisarė, klausotės? Dėkuoju dabar vieną minutę poniai Auken. Ačiū ponę Demesmaker už puikų pranešimą ir pavyzdinį bendradarbiavimą su šešėliniais pranešėjais. Nebandykime taisyti to, kas nėra sugedę ir sulūžę. Mes tokią žinią girdime labai dažnai. sakoma, kad darbo atvarkė strategija yra puiki, tačiau rezultatas direktyvų peržiūrėjimo bus teisinis netikrumas. Taigi nieko nedarykite su gamtos direktyvomis pasistengkite, kad jos būtų įgyvendintos, kad būtų užtikrintas tinkamas kontrolės mechanizmas. Aš žinau, kad jūs patirėte didžiulį spaudimą ponas Timermans taip pat, bet mes, Europos parlamentarai, norime jūs palaikyti. Mes norime apsaugoti gamtą ir norime tą daryti drauge. Norėčiau paminėti Orhuso konvenciją, kuri taip pat turi būti visiškai įgyvendinama. Mes turime turėti galimybę kreiptis į teismus. Sistema numato tiek daug gerų priemonių, tačiau jomis reikia naudotis. Taigi įsiklausykite į išrinktus atstovus, į parlamento narius bei kitus atstovus. Dėkuoju, ponas Afronte, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes svarstome puikų pranešimą Tai yra išties puikus darbas, kuriame yra daug pasiūlymų, kuriems mes pritarsime. Ir tikiu, kad parlamento dauguma taip pat pritars mes balsuosime, bet tai dar nereiškia, kad mes pasieksime tikslus, kurie numatyti pasiekti iki 2020 metų. Vidurio laiko tarp peržiūra e, yra gan prasta. Ji rodo, kad 2010 metais numatytų tikslų pasiekti negalėsime. Valstybės narės veikia per lietai ir daro nepakankamai. Negalime taip elgtis, jeigu norime apsaugoti aplinką. Nėra prižiūrima situacija taip, kaip reikėtų. Turime pasinaudoti Tai ir pasirūpinti tuo, kad gamtos direktyvos būtų įgyvendinamos kur kas geriau nei kad daroma dabar. Pone Ajuso, vieną minutę. Pone pirmininkė, komisarė. Biologinės įvairovės išsaugojimas yra labai svarbus. Mes turime rūpintis gamta. Jau buvo pasakyta, kad šiuo metu galiojantis teisės aktai yra geri. Jie sudaro tinkamą tvirtą pagrindą ir buvo pasiekta apčiuopiamų tikslų. Mums keisti teisės aktų nereikia. Svarbu sustiprinti galiojančių teisės aktų įgyvendinimą, atžvelgiant į sukauptą patirtį. Įstatymų keitimas mus tik tai nukels atgal, nei prieki. Svarbiausia užduotis yra, kad komisija draugė su valstybėmis narėmis parengtų gairias, kurios būtų aiškios ir suprantamos. Taip mes galėsime išvengti sudėtingų kontroversiškų situacijų ir žalos. Pavyzdžiui, mano šalis yra susidūrusi su rimtomis problemomis. E, su problemomis gyvulinkystės rytyje šiaurės Ispanijoje. Kitas dalykas yra paukščių medžioklė, bet jie nebeturi daugiau laiko. Pone Briano, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė biologinė įvairovė ir jos nykimas vyksta dėl žmogaus veiklos, dėl taršos ir dėl mūsų vartojimo. Biologinė įvairovė yra susijusi su ekonomikos augimu. E, biologinės įvairovės rytyje yra kūriamos darbo vietos. Pavyzdžiui, invazinės rūšis sukelia labai daug žalos ir suma gali siekti netgi 12 milijardų eurų. Aš manau, kad mes turėtume nepamiršti ir potvinių daromos žalos. Mes biologinės įvairovės grupėje pareiškėme, kad ūkininkai, medžiotojai, e, mokslo tyrėjai turi bendradarbiauti, kad būtų sprendžiamos šios problemos. Mums reikia apsaugoti jūras, todėl turime įtraukti šį darbą ir jūrininkus, ir žvėjus, turime įtraukti ir uostų direkcijas. Ačiū. Ponas Gerbrandy, minutė, prašom. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Po to, kai ankstesnė ES biologinės įvairovės strategija visiškai žlugo, Mes sutarėme, jog šį kartą ji bus kitokia. Šioje plenarinės sesijos salėje mes pabrėžėme ypatingą biologinės įvairovės svarbą žmonijai. Ir tą pripažino tiek kraštutiniai kairieji iki pat kraštutinių dešiniųjų ir žuvininkystės politika buvo sėkminga, žuvininkystės sektorius tapo daug tvaresnis, bet kągi galėtume pasakyti apie bendrą žemės ūkio politiką, sanglaudos politiką. Čia žlugome, mes negalėjome padaryti šių sektorių tvaresnių, todėl 2016 metais mes galime padaryti vieną išvadą. ES visiškai nepavyksta pasiekti jos biologinės įvairovės strategijos. Paprasčiausias kalbėjimas nebėra sprendimas. Taigi komisijos narys ir nedalyvaujantį tarybą. Prašome, nenuvilkite milijonų ES piliečių. Imkite rimt, imkite rimtų žvilgsnių bio įvairovės srityje. Ačiū dabar, ponė Ryt, prašau. Pone pirmininkė, mes tikime gamtos išteklių ir gamtinių buveinių išsaugojimų Europoje. Iš tikrųjų, laukinės gamtos fondas tą ir daro monografystėje. Be to mes ir toliau tvirtiname teisės aktus šioje srityje. Vis dėlto mes manome, kad ši užduotis turėtų būti nacionalinės atsakomybės sritis, todėl mes prieštaraujame naujiems ES teisės aktams šioje srityje. Tie, kurie turėtų spręsti dėl gamtinių buveinių Britanijoje, yra Brit Britanijos gyventojai to neturėtų nurodyti Europos Sąjunga, kaip reikėtų saugoti gyvūnus ir augalus šioje srityje. Ir ES teisės aktai sukėlė beprecedentinę žalą ir grėsmę laukiniams gyvūnams. Jungtinėje karalystėje matome, jog mūsų nuostabi žalia gamta greitai virsta betono kraštovaizdžiu. Ačiū dabar ponas Gambuš. Minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš pradžių norėčiau pasveikinti poną Damis Mekerą už jo nuveiktą darbą, už jo puikų praneštą pranešimą, tai jau buvo pasakyta šiandien. Aš manau, jog šis pranešimas prisidės prie teisės akto aplinkosaugos srityje įgyvendinimo ir dėl to bus įgyvendintos atitinkamos reformos šioje srityje. Dabar būtina skatinti šių reformų įgyvendinimą ir esamų reformų peržiūrą. Mes turime gyvendinti tai, taip, taip pat tai, kas jau egzistuoja. Mes turime užkirsti kelią grėsmį, kurie kyla bio įvairoviai Europos Sąjungoje. Užtenka klubčioti teisės aktų kūrimo srityje. Komisija turi parengti išsamų invazinių rūšių sąrašą Europos Sąjungoje, kurios kelia grėsmę biologiniai įvairoviai. Šios pavojingos rūšys turi būti išnaikintos, užuot plėtusios toliau, besiplėtusios toliau Europos Sąjungoje. Mes turime įgyvendinti priemonės, kurios yra paminėtos ataskaitoje kyla didžiuliai iššūkiai dėl invazinių rūšių ir mes turime būti pasirengę kovoti su neigiamu poveikiu taip pat ir mūsų ekonomikoms. Grėsmė bio įvairoviai yra įvairialypė. Mes turime tai suvokti ir turime kai ką ir daryti. Ačiū. E, ponas Hoitema, vieną minutę, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Pasaulis susiduria su didžiuliu iššūkiu. Būtent reikia pagaminti pakankamai maisto, tačiau tuo pat metu turime užkirsti kelią grėsmiai ekosistemoms. Ta puikiai žino ūkininkai. Geresnės technologijos galės mums padėti pagaminti daugiau maisto, tačiau tuo pat metu padės sumažinti poveikį žemės ūkio, keliamą poveikį bioįvairoviai. Taigi aš manau, jog žemės ūkis nėra pagrindinis pavojus bioįvairoviai. Pavojų kelia žinių trūkumas. Nėra vienintelio sprendimo bioįvairovės mažėjimui, tačiau būtina sumažinti iššūkius kylančius mūsų gamtiniams ištekliams, siekiant pagaminti maisto kilogramą. Protingas Europos teisės aktų interpretavimas, taip pat Natura 2000 Teisės aktų gyvendinimas padės mums pasiekti savo tikslų. Sveikas protas galėtų būti geriausias sprendimas užtikrinant bio įvairovės mažėjimą. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Bio įvairovės nikimas nereiškia vien tik tai gamtos nikimo, bet taip pat ir biologinių rūšių įvairovės nikimą. Mes kalbame vienu balsu. Visi sakome, jog mums reikia daug didesnės bio įvairovės. Strategija 2020 turi šešias pagrindinius ramščius siekiant užtikrinti bio įvairovę. Ir manau, jog mes visi sutarėme dėl to, jog vienas iš svarbiausių dalykų yra užtikrinti, jog mes uh, geriau įgyvendinsime esmas nuostatas tam, kad pasiektume reikiamų tikslų. Vis dėlto pripažįstu tai, jog kalbant apie esamų direktyvų įgyvendinimą, būtina ir peržiūrėti direktyvas ir būtent e, parlamento dauguma turi balsuoti už. Aš manau, jog mes visi sutarėme, jog tai yra ilgalaikė problema, tačiau mes turime skirti didesnį dėmesį ūkininkams, nes čia jie vaidina labai svarbų vaidmenį. Būtina juos įtraukti. Uh, Natura 2000 yra pavyzdys rodantis, jog tai veikia geriau juos įtraukus. Monokultūros kelia žalių problemų. Svarbu, kad ūkininkai būtų už tai atsakingi. Jie geriausiai žino, kas vyksta jų žemėje. Aš manau, jog svarbu pamėginti surasti būdą užtikrinti teisės aktų įgyvendinimą. Tų teisės aktų, kuriuos jau turime ir būtina juos įgyvendinti geriau. Taigi įtraukime ūkininkus į šį procesą, suteikime paramą, kurios jiems reikia, tam, kad užtikrintume, jog ateityje turėsime biologinę įvairovę. Labai ačiū. Dabar Dorfman Heberis. Ačiū, ponė pirmininkė. užduodame klausimus, siekdami išsiaiškinti, ar ES požiūris e, siekiant išsaugoti bio įvairovę yra pakankamas, tačiau yra ir kitų klausimų, kuriuos turime užduoti, būtent ar reglamentavimas yra tinkamas. Kai kurios gyvūnų rūšys turėtų būti uždraustos medžioti. Vilkai šiuo metu kelia grėsmę, bet, žinoma, jie taip pat yra ir saugomi. Taigi kyla klausimas, ar čia mes prisidedame prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Yra tam tikrų sričių, kur meškos ir vilkai tikrai kelia sunkumų ūkininkams. Galbūt netgi jiems apskritai yra neįmanoma vykdyti savo veiklos, neįmanoma išleisti e, galvijų į ganiklas. Mes susidurėme su vis daugiau atvejų, kuomet kenčia ir žmonės. Uh, Čia neturime didelio lankstumo, mes laikomės programų raidėjas. Manau, jog turime surenkti politinės diskusijas šią temą, turime subalansuoti um, pažeidžiamų biologinės įvairovės rūšių klausimą su mūsų piliečių saugumo ir tvaro, tvario, tvaraus ūkininkavimo klausimu. Antraip, kils pavojus ne tik biologiniai įvairoviai, bet ir kitose srityse. Ačiū dabar, ponas Peterle. Vieną minutę. Ačiū. Biologinės įvairovės išsaugojimas yra svarbus tam, kad išliktume. Pranešimas kalba aiškiai, jeigu ir toliau tęsime iki šiol vykdytą praktiką, mes nepasieksime tikslų. Pasieksime sėkmės tik turėdami strateginę vienybę. Turime pakeisti esamas praktikas. Mes matome, jog miršta bitės. Daugiau negu 3 ketvirtadaliai maisto gamybos priklauso nuo bičių, tačiau miršta ne tik bitės, taip pat ir kitos rūšys nyksta. Jeigu mes kelsime grėsmę ir pažeisime aplinką, e, kils pavojus įvairiems sektoriams, o tai kels pavojų ištisoms kartoms. Mes turime pakeisti savo orientaciją. Dabartinė bendroji žemės ūkio politika turėtų remtis biologinės įvairovės išsaugojimu. Ir žemės ūkio politika turėtų būti aplinkosaugos siela. Ačiū. Dabar turime spontaniškų pasisakymų sesiją. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvo padaryta pažanga, kalbant apie Natūra 2000 teritorijų apsaugą. Kita vertus, investicijų dėka buvo sukurta 4,5 milijonai darbo vietų Europos Sąjungoje. Tam, kad užtikrintume biologinės įvairovės nikimą, turėtume žinoti, kad 2015 metų Eurobarometro duomenimis daugiau negu 80 procentų Europos piliečių kenčia nuo biologinės įvairovės praradimo. 95 procentai gyventojų Europos Sąjungoje gyvena netoli Natura 2000 teritorijų. Taigi žmonės saugo tas teritorijas, kurios yra netoli jų namų ūkių. Tačiau būtina, kad vietos gyventojai imtųsi kasdienių veiksmų, kad išsaugotų tokias teritorijas. Ta turi lydėti ir tinkamos priemonės. Aš tikiuosi, kad mes ir toliau gyvenysime Natura 2000 priemonės ir kitas atitinkamas priemonės. Dėkoju. Ponas Tibo. Ačiū, ponia pirmininkė. Atsiprašau, aš iš karto nesureagavau, neišgirdau savo pavardės, dėkuoju už sutiktą galimybę pasisakyti. Šiandien buvo patvirtinta, jog šis teisės aktas yra tinkamas, mes turime tinkamus teisės aktus, tačiau mes turime juos gerai įgyvendinti. Visuomet valstybių vyriausybės randa tam tikrų ekonominių priežasčių, ir dėl to atsuka nugarą aplinkos apsaugai. Taigi mes turime pakeisti savo mąstymą, turime pasmerkti aplinkos, aplinkai daromą žalą. Turime tai smerkti lygiai taip pat, kaip smerkime žmogaus teisų pareiškimus. Ačiū, ponė pirmininkė, žemės ūkis vaidina svarbu vaidmenį siekiant tikslų bio įvairovės išsaugomos rytyje. Taip pat turime suteikti lygias galimybės visiems ūkininkams Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, Graikijoje buvo uždėsti didžiuliai mokesčiai biologiniam dizeliui, organiniam dizeliui kovojama siekiant išsaugoti šį sektorių, tačiau susidurima su didžiuliais sunkumais. Po to, kai komisija priemė sprendimą, buvo priimtas sprendimas importuoti aliejų iš Tuniso. Taigi viena vertus turime ūkininkus, kurie yra tiesiog dusinami, tačiau kita vertus Graikija negali kovoti dėl savo šalies priemonių. Ačiū dabar, ponia Müller. Ačiū, ponia pirmininkė, komisarė, nariai. Aš manau, jog neturėtume ginčytis dėl to, jog turėtume apsaugoti biologinę įvairovę ir kad jai yra reikalinga apsauga tam, kad jie išliktų. Tačiau mes taip pat neturėtume išleisti iš akių ir to, jog turime tai subalansuoti su parama kitiems sektoriams. Čia turiu omenyje miškininkystę ir maisto sektorių. Mes turime išsaugoti bio įvairovę, tačiau laikotarpio vidurio peržiūra neleidžia mums įvertinti esamos padėties mokslinių požiūrių. Tokie pareiškimai kaip tokie, jog miškai yra blogos būklės, 80 procentų miškų yra netinkamos būklės, yra nemokslinio pobūdžio. Kai kurie tikslai mums, man yra nesuvokiami. Jeigu mes norime padaryti realią pažangą, mes turime pasiekti pažangos susitarimuose, kuriuos pasirašome su žemių savininkais. Mes turime surinkti tinkamų duomenų. Ponas Ferreira. Ačiū, ponė pirmininkė. susiskaldimas ir besaikis gamtinių išteklių eksploatavimas, invazinės rūšys, visą tai daro žalą bio įvairoviai. O Europos Sąjunga toli gražu neatsiliepia į visus šiuos iššūkius. Mes turime sustiprinti savo turimas priemonės, ir įgyvendinti visą eilę politikos krypčių, darančių poveikį bio įvairoviai. Mes turime investuoti į aplinką. Žemės ūkio produkcijos intensyvėjimas turi būti pakeistas. Mes turime kovoti su įvestinėmis rūšimis. Turime gauti konkrečią finansinę paramą, sustiprinti LIFE programą turime skirti biudžetą šioms rytėms. Ačiū. Prašom. Žinoma, aš visiškai pritariu biologinės įvairovės, įvairoviai mano rinkimo apygardoje. Mes turime apsaugoti paukščius e, mūsų pakrantėje. Aš visiškai pritariu tam, kaip ir visi kiti esantys čia. E, tačiau vėliau pranešimas e, eina visiškai kita linkme. Kuomet turime apsaugoti žuvis, čia kalbama apie švaistūniškos bendrosios žuvininkystės politikos paramą. Siūlomas centralizavimas. Taigi matote, jog Čia yra pripažįstamos problemos, bet problemai spręsti skiriami sprendimai yra visiškai blogi. Ačiū. Dėkuoju. E, dabar spontaniškai pasisakymą bėgti žodis ponai Vėlė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir e, komisijos vardu aš norėčiau padėkoti parlamentui už labai atvirą ir e, norą įsipareigoti saugoti mūsų gamtos kapitalą. Ir manau, kad e, rezoliucija, kai jau bus priimta kartu su komisijos išvadomis, kurie įsiparengė gruodžio mėnesį, padės siekti biologinės įvairovės saugojimo tikslų. Ir komisijos išvados ir parlamento pranešimas siunčia labai aiškiai žinia, kaip svarbu veiksmingai integruoti biologinės įvairovės tikslus, įtraukti juos į visus sektorius. Europos parlamentas turi labai svarbu vaidmenį e, siekiant biologinės įvairovės tikslų tiek e, kalbant apie biologinės įvairovės vertę ir iš tikrųjų integruojant biologinės įvairovės tikslus į kitas ES politikos sritis. Ir užtikrinant, kad šita rezoliucija taps realiais sprendimais, aš visiškai sutinku su pastabomis, kad reikia platyti platesnės paramos visoms suinteresuotams šalims ir tai yra labai svarbu. Ir aišku, teisės aktų. Be atitinkamos paramos taip tikrai būtų labai sunku įgyvendinti tikslus. Visiškai sutinku su visai eilė parlamento narių, kurie išreiškia savo nuomonę ir teigia, kad valstybės narės turi atsakomybę ir turi didžiulį vaidmenį sprendžiant įgyvendinant šitos tikslus. Ir, kaip sakė kolegė, kad valstybės narės turi labiau geriau gyvendinti šitos tikslus. Ponas Boyer e, klausė, ar aš galėčiau užsakyti savo poziciją. Turiu pasakyti, kad e, bet kuri pozicija nėra mano prerogatyva, bet tai yra kolegialus komisijos sprendimas, kuris remiasi informacija, e, kurią gauta, gaunama per stebėjimus. Bet aš negaliu išsakyti, kad kokia yra mano nuomonė, bet aš tik galiu pasakyti, kad mes turėsim visas reikalingas priemonės siekdami 2020 strategiją tikslų. Aš pasižymėjau tai, ką sakė kolega Okin, mes tikrai dirbame kartu pas pastrojų metu ir aš žinau, kad visi nariai ir, ir panas Timirmans tikrai pritarė uh, E, tiek e, gamtos ir biologinės įvairovės saugojimo klausimų. Mes tikrai turim bendrą nuomonę, bet aš turiu pasakyti, kad reikia įtraukti ir ūkininkus, kad pasiektume įvairo, biologinės įvairovės tikslų taip. Ir mes kalbėjom apie gyvendinimą, bet nepamirškime, kad e, tai yra tik tai konstatavimas, kokia yra dabar padėtis. Ir dabar yra nurodomas visai lė priežasčių. Mes nekalbam vien tik apie gyvendinimą, o viena iš priežasčių kurie yra identifikuoti visose ataskaitose, tai ne žemės ūkis, tačiau kai kurios blogos praktikos žemės ūkyje. Ir įgyvendinant dabar galiojančius esės aktus, tikslas ateityje yra tai, kad biologinės įvairovės palaikymo e, priemonės turėtų atsižvelgti į vietos lygį ir e, ūkininkai, e, kurie dirba žemė ir kurie, kurie prižiūri žemę, jiems turėtų būti tinkama parama teikiama. Siekiant biologinės įvairovės tikslų yra svarbus ir visai visuomeniai ir pačiam žemės ūkiui. Ir manau, kaip kolegų pastangė ir teigia, ūkininkai žemdirbiai turėtų būti sprendimo dalis. Taigi aš norėčiau baigti teigiamą gaidą ir biologinės statikinės tarčiūros tikslai yra pagrindas tiek susirūpinimui, tiek optimizmui. Ir reikia tai apsvarstyti ir siekti e, ir, ir, ir siekti pažangos, bet turime atsižvelgti į tai, kas jau yra pasiekta. Mes parengėme politikos, tinkamą politinę sąrangą, mes turim patirties, iš kurios galima mokytis ir mes turim pakankamai žinių, re, kuriomis galime remtis, sprendami sprendimus. Ir e, tiek visos interesuotos šalis, tiek piliečiai yra pasirengę saugoti biologinę įvairovę ir mes e, tuo remdamiesi sieksime grįžti į tinkamas vėžės ir saugoti biologinį įvairovį. Biologinės įvairovės apsauga nėra tikslas savaime, bet tai yra priemonė, o galutinis tikslas yra pasiekti 2020 tikslų. Ir aš manau, kad mes tikrai turim dėti daugiau pastangų ir glaudžiau bendradarbiauti, siekdami mūsų pamatinių tikslų. Dėkuoju. Dėkuoju.